Pradėkime posėdį. Teskime darbą vakarinio, vakrykščio posėdžio protokolą išplatinti. Ir turėtumėte pastabų dėl jų? Atrodo, kad ne. Kągi, tuomet laikykime tuos protokolus.